Yes, friends, uh, we'll start the meeting because it's a... Kolegos, pradėkime posėdį, nes mūsų laukia tikrai ilgas posėdis bei ilgas, numatytas ilgas balsavimo sąrašas. Bet pradėsime nuo įprastinės mūsų darbo tvarkės. Vertimas yra visomis kalbomis išskyrus maltiečių, kroatų ir airių. Trečias punktas E, posėdžio įvykusio balandžio 26 protokolo tvirtinimas. Ar galime pritarti jam, jei taip ačiū. Toliau darbo tvarkė. Pirmiausia, svartysime ponios Agės pranešimą dėl užimtumo gairių, paskui pono Silkijočio pranešimą dėl eurozonos biudžeto pajėgumui. Trečias bus ponios Jezlovieckos pranešimas dėl AB ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvos menų judėjimo. Balsavimas prasidės 17 valandą. O balsuosime štai kokia tvarka. Visų pirma, dėl užimtumo komiteto indėlio į struktūrinį dialogą. Toliau dėl pono Prinskio nuomonės, dėl pasirengimo daugiametinės finansavimo programos porinkiminiai peržiūrai 2014-2020 metų. Toliau pono Files pranešimas dėl socialinės, pabėgėlių socialinės įtraukties integracijos į darbo rinką ir galiausiai balsuosime dėl ponios Stevens pranešimo dėl jungtinių tautų konvencijos e, dėl neįgaliųjų teisų įgyvendinimo. Mūsų laukia tikrai ilgas balsavimas, bet pradėsime, kaip sakiau, nuo įprastinės darbo atvarkės. Ir noriu visų pirma žodį suteikti Pone Mata, jūs norėjote užduoti klausimą. Merci, Madame le Président. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš noriu pareikšti proces, protestą. Praėjusią savaitę aš, kaip šešėlis pranešėjas, pono Krasnotėpskio kvietimu atvykau diskutuoti dėl uh, klausimų susijusių darbo vietų kūrimu mažose ir vidutinėse įmonėse. Pranešėjas sakė, atsižvelgs į mūsų pakeitimus ir įtrauks į kompromiso siūlymus. Kai buvo nagrinėjami tie kompromiso siūlymai, socialdemokratai PPO GUE išreiškė principinę poziciją, kur yra tokia. Jie sakė, dar netgi prieš susipažįstant su mūsų kompromiso pakeitimų siūlymais, atsisakė balsuoti ir pritarti tiems, jeigu būtų e, įtrauktas koks nors vienas iš mūsų pakeitimų. Aš manau, kad tai yra antidemokratinis principas ir tikslas nėra ir toliau vykdyti rinkiminę kompanija, kai susirenkame į šešėlinių pranešėjų sutikimą, bet juk reikalas svarbiausias yra ginti ES piliečių interesus. Aš norėjau viešai tai pareikšti. Laiškas šiuo klausimu bus išsiustas komiteto pirmininkui. Ačiū. I... Dėl posėdžio vedimo tvarkos dabar žodis ponui Kazai. Ačiū, pirmininkė. E, tai mūsų teisė Deja, ENF frakcija laikosi tam tikros pozicijos ir mes, mūsų EPP frakcija, tos pozicijos yra nepriimtinos ir mes galime nuspręsti, su kuo ieškoti kompromisu konkrečiais klausimais. Tai nėra nukreipta prieš jį asmeniškai, bet tai susijęs su jo partijos idėjomis, kurios mums ne visada priimtinos. Thank you. Uh, then we proceed to point four. Tuomet periname prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Valstybių narių užimtumo politikos gairė. Žodis pranešimo autoriai, poniai Gėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien pavaduojate pirmininką Hendel, kuriam norėčiau padėkoti už man suteiktą galimybę uh, E, renkti pranešimą ir, ir jis bei kiti koordinatoriai man patikėjo šią galimybę. Praėjusiais metais parlamentas buvo paragintas parengti nuomonę dėl tarybos e, dokumento projekto dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių. Šis pasiūlymas e, kaip jis buvo formuluotas užimtumo komitete, apsirib, apsiribojo tik tai ketinimų išdėstymu. Mes neprisėmėme e, jokių esminių įsipareigojimų, tačiau kita vertus jis buvo labai miglotas, jame labai miglotai kalbama apie tai, ap, kokių gyvendinimo priemonių reiktų imtis. Ir, Kad išbristume iš šios sudėtingos situacijos užimtumo požiūrių, taip pat e, kovojant su plačiai paplitusiu skurdu. Tarybos pasiūlyme nėra duomenų apie užimtumą ir nedarbą bei skurde gyvenančius žmonės. Todėl reiktų išsiaiškinti, kodėl e, taryba nepateikė duomenų, kurie mums leistų sudaryti aišku vaizdą apie situaciją. Mes užimtumo komitete bendromis pastangomis pabandėme patobulinti šį pasiūlymą. Įtraukėme konkrečių pasiūlymų dėl užimtumo ir skurdo. Ir buvo pateikti labai konkretus ir labai konkrečiai suformuluoti pasiūlymai, kad tos gairės taptų. E, įgyvendinamos, kad, kad tai nebūtų vien ketinimų išdėstymas. Mes e, siekiame konkrečių veiksmų ir juos pasiūlėme per pakeitimus ir kompromisus. E, raginame imtis konkrečių priemonių, pavyzdžiui, konkrečios socialinės apsaugos, numatyti minimales pajamas, kad tai paremtume neturinčius darbo asmenis ir užtikrintume jų įtraukti, ilgą laiką neturinčių darbo asmenų įtraukti į darbo rinką. Uh, biurokratinė našta e, gana sunkiai slegia MVI pečius. Norėjome palengvinti mažoms rytinėms tenkančią naštą. Ir todėl e, kalbame apie kolektyvinius susitarimus, savarankiškai dirbančius darbuotojus bei siekiama e, kovoti su juodaja rinka kovą e, su šešėliniu darbu. Akcentuojame, kad reikia įvairių rūšių pensijų tiems, kurie baigia savo darbinį aktyvų gyvenimą, kad jų neištiktų toks likimas kaip žmonių Graikijoje, kur e, įgyvendinant trečiąjį pagalbos priemonių paketą labai nukenties pensijų sistema. Todėl norime konkrečių garantijų, kad kad pagalba skirta valstybėms narėms būtų e, įgyvendinama taip, kad e, pagalbas sulauktų jaunimas. Taryba iš esmės ignoravo šias priemonės. Prieš metus taryba kreipėsi į parlamentą, rag, praš, siūlydama pritarti tam pačiam pasiūlymui, kurį, kuris užimtumo komitetui e, pasirodė labai miglotas. Uh, taryba tarsi iš vėl patikė tą patį pasiūlymą, bet be, be jokių diskusijų. Norėčiau par, e, paraginti kolegas pa, e, mus paremti, mums toliau dirbant ir tobulinant šį dokumentą ir atsižvelgiant į tarybos pademonstruotą požiūrį. Ir dirbdama bandžiau išsiaiškinti, koks yra tarybos požiūris. Uh, Pavyzdžiui, kai kurie pakeitimai buvo pasiūlyti ankstesniam pranešimui ir kolegos, dirbęs su manimi, pritarė tiems pakeitimams. Todėl mes norime labai garsiai ir aiškiai pakartoti tai, ką mūsų komitetas jau pasakė prieš metus ir ką parlamentas išsakė praėjusį Liepos mėnesį kad mūsų nuomonė tikrai skiriasi nuo komisijos nuomonės. Užimtumo komiteto ir parlamento nuomonė didžia dalimi sutampa. Todėl komisija, atsiprašau, taryba negali to ignoruoti. Aš pateikiau visą eilę pakeitimų, kuriuos išplatino šešėliniai pranešėjai. Ir tai turėtų būti dar viena galimybė aptarpti, kokia yra mūsų darbo svarba, o ne mėnesių mėnesis skirti tam pačiam dokumentui, kaip praeisiais metais, kurį paskui taryba visiškai ignoruoja. Mes norime bendradarbiauti su kolegomis ir iš anksto noriu jiems padėkoti už visą bendradarbiavimą, kurio tikiuosi iš jūsų sulaukti. Ačiū. E, komiteto vicepirmininkė ponė Zlovietska, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. EPP frakcijos vardu noriu padėkoti tau, Laura. Ačiū už atliktą parengimą į darbą E, kalbant šį, apie šį e, projektą, tu jau išsakė svarbiausius dalykus. Europos parlamento rekomendacijos yra pateiktos ir nuo 2015 metų taryba nepakankamai jas atsižvelgia. Taigi, e, dabar, kai vertiname tarybos darbą, turime iškelti klausimą, kągi mes Europos parlamente turime atlikti geriau teikdami tas rekomendacijas. Ko gero reikėjo, kad tos rekomendacijos būtų aiškesnės, lengviau suprantamos. Reikėjo kalbėti apie prioritetus, o ne apie pageidautinus dalykus. Na, suprantu, kad tai nėra labai paprasta. Turime susitarti tarp frakcijų, mūsų interesai ne visada sutampa, tačiau turime rekomendacijas formuoti taip, kad jos būtų aiškios ir nukreiptos į konkretų tikslą. Kitas dalykas, kasgi buvo pasiūlyta. Tai buvo rekomendacijos atskirom šalims. Jos turi apimti tam tikras rekomendacijas. Mes apie tai kalbame ketvirtajame punkte. Atsiminkime, ką Sofija Ribeiro mums sakė. MPL komitetas turi nustatyti trijų tipų rodiklius Pirmiausia, ilga laikė bedarbystė, antra jaunimo bedarbystė. Ir yra dar vienas rodiklis, kurie yra labai svarbus tam, kurie nuolatos turi būti diskusijų centre. Norėjau dar tarti žodį dėl penkto pakeitimo. Mes e, savo frakcijoje nepritarėm tam. Čia yra kalbama apie griežto taupimo politiką. O griežto taupimo politika skatina, sakoma, nedarbo augimą. Tos griežto taupimo priemonės, nepamirškime, buvo būtinos. Jau seniai buvo siekiama atgaivinti ekonomiką ir tos taupimo priemonės buvo reikalingos, kadangi susidūrėme su didžiulė krize. Antra. Minimalus darbo užmokestis visiems piliečiams, tam principui mes nepritarėm. Mes galim diskutuoti apie tai, tačiau čia turime paminėti subsidiarumo principą. Na ir apibendrindama, norėčiau pasakyti štai, ką pritariu pranešėjai. 2015 metų rekomendacijos galioja ir toliau ir jų privalu laikytis. Ačiū, sako pirmininkė. Žodis Javier Lopes iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Noriu padėkoti mūsų frakcijos vardu Laurai Ahėjai, mūsų pranešėjai už atliktą darbą. Noriu taip pat pasakyti, kad Emplo komiteto nuomonė dėl, dėl užimtumo politikos turi remtis mūsų komiteto parengtą poziciją. Jau iš, iš pat pradžių mes uh, mes ne visai žinojome tarybos rekomendacijų pateiktų, koks bus poveikis. Reikėjo tas rekomendacijas pergrupuoti iš naujo. Ta darba buvo jau atlikęs mūsų komitetas. Tad reikėjo, kad taryba reaguotų į šias rekomendacijas, jas, kad jas Taip pat atkreiptų dėmesį komisiją ir įtrauktų savo teisės aktų rengimą. Ir štai dabar mes mes priminti tarybai ir komisijai tas rekomendacijas, kuris buvo pateiktos. Mes apie tai jau sakėm ir pernai. Priminėm taip pat iššūkius, su kuriais susidarėme nedarbas, neligybė, jaunimo nedarbas. Ir čia taip pat išdėstume ir tikslus 2020 metams socialinės rytyje. Tai yra susijęs su užimtumu, su švietimu, Manau, kad tas demokratijos deficitas, kuris buvo konstatuotas, turi būti nuolatos pabrėžiamas. Į mūsų nuomonę nebuvo atsižvelgta, nebuvo atsižvelgta Europos parlamento nuveikta darba. Taryba regisi ir toliau ignoruoja šias rekomendacijas ir mes manome, kad e, turi būti ir toliau tie klausimai, kuriuos mes iškelbė laikomi prioritetais, mes e, pritarėme tam ir tikimės, kad galėsime papildyti tą diskusiją šiame dialogo kontekste. <clears throat> Na, dialogas vyko tas dvi pastarasias savaitės ir vyks toliau. EPP pranešėjai pateikė savo nuomonę. Mes taip pat norėtume pabrėžti neligybės problemą ir nedarbo problemą, ypač jautimo tarpe. Ačiū. Dėkoju. Pono Bašir nėra. Jam atstovauja ponė Makintair. Žodis jums, prašau. Dėkui, pirmininkė. Aš perskaitysiu EKR šešėlinio pranešėjo vardu šį tekstą. Jis negalėjo atvykti ir dėl to atsiprašo. Ir pirmiausia, tai turim padėkoti Laurai, kaip pranešėjai, už atliktą darbą EKR. Mm pritartų komisijos pasiūlytam tekstui, bet nepritartų pranešėjos dėl, pasiūlymams dėl pakeitimų. Kompetencijos e, klausimas neramina EKR frakciją. Čia kalbame apie užimtumo politikos gairias. E, didžiąją dalimi tai yra valstybių narių kompetencija. Ir todėl mes negalim pritarti uh, kad vėl prasidėtų diskusijos dėl tų gairių, dėl kurių valstybės narės jau yra sutarę. Taip pat kyla klausimas, ar iš tiesų tai pats geriausias būdas, kad mes būtume išgirsti užimtumo komitete. Yra sritis, kuriuose parlamentas dalyvauja priimant sprendimą. Mm. Taip pat Parlamentas be kita ko rengia daug pranešimų ir savo iniciatyvą, kur aiškiai atsispindi parlamento pozicija įvairiais klausimais. Ir būtent šiuose srityse užimtumo komitetas gali turėti tikrą poveikį, o ne ten, kur tik galime pridėti pageidavimų sąrašą prie gairių, dėl kurių jau yra sutarta. Dėkoju. Dabar. Uh Aldė frakcijos vardu niekas, beiguoja NGL irgi nieko nėra, žaliųjų atstovo irgi nėra. Taigi suteiksiu žodį ponui Martam, ENF. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, turiu pripažinti, kad man šiek tiek nejauku, nes nesuprantu, apie ką kalbame. Jūs kalbate apie tą tikrus dalykus, kuriuos neva parengė ponia Ažėja, o aš nieko negavau. Tad nežinau, kas vyksta. Nežinau nieko apie tai, kas vyko, kokia diskusija plėtojosi. Tačiau jūsų pasiklausius, ir tikiuosi, kad galbūt jeigu aš klystu, ponia Žiemą paaiškins, kas ir kaip, bet įdomu girdėti yra tai, kad jūs ginčijate e, komisijos ir tarybos poziciją ir sakote, kad e, šiuo atveju sakotės e, esą visiškai nenaudingi. Man tai netgi savotiškai patinka, jaučiuosi visai patenkintas tai girdėdamas, nes jūs suprantate, kad šis parlamentas yra kas tik nori, tik jau nedemokratiška institucija. Galite diskutuoti kiek tik norit, kur tik, ką tik norit, jeigu taryba nusprendė, kad jūsų siūlymas netinkamas, tai bus pasakyta ir komisija, ir komisija bus pakartos tą patį. Ir štai jeigu pamatytume e, užimtumo gairias, metų metais jos jau galioja ir matome, kad pasikeitimų juk nevyksta. Netgi pastebima, kad tai, kas kenkia užimtumui, pavyzdžiui, pagalba migracijai arba pabėgėlių migracija pasitelkiant užimtumą, e, darbuotojų judumas, direktyva dėl darbuotojų komandiravimo. Visos valstybės skundžiasi šiais dalykais, tai kenkia mūsų piliečių žimtumui, bet viskas kažkodėl galioja taip, kaip buvo priimta. Taryba komisijos lūpomis paaiškino, kad jeigu ES neveikia, tai reiškia, kad jos dar maža, kad jos trūksta. Tad aš kartu su jumis pritariu tam uh, žlugimo konstatavimui ir, na, tiesiog džiaugiuosi, kad taip įvyko. Ačiū. E, just... Dėkui. Ponui Martan noriu pasakyti, kad visi pakeitimai yra pranešimo projekte, taigi jie prieinami visiems. Dabar toliau koks mūsų darbų grafikas, paskutinė data pakeiti pakeitimams, 6 birželio, taigi laiko 7 Pastaiso pirmininkė, taigi laiko dar tikrai yra pakankamai. Tie, mm, ko dar netenkina šis pranešimo projektas, gali siūlyti pakeitimus. Pakeitimus svarsysime 21 birželio užimtumo komitete. Balsuojama dėl šio pranešimo bus 13-14 Liepos. Toliau penktasis darbo tvarkės punktas eurozonos biudžeto pajėgumai ir to įtaka ES e, biudžetui, papildomumas ir parlamento kontrolė. Ponas Ilikijotis nėra atvykęs šiandien į mūsų posėdį, jį pakeičia kolega. Prašom, e, kai pradėsit kalbėti jo vardu, tai prisistatykit. Dėkui, pirmininkė. Kalbėsiu bičiulio Neoklio Silikijočio vardu ir pristatysiu jo požiūrį. Taigi aš perskaitysiu jo parengtą tekstą. ir angliškai tą darysiu. Taigi, čia šiek tiek portugališkai, šiek tiek angliškai. E, pakalbėsiu. Pirmiausia, tai norėčiau atsiprašyti, kad manęs šiandien nėra ir norėčiau padėkoti visiems už supratimą. Dėkoju ir kolegai, kuris vietoj manęs šiandien dalyvauja pirmą kartą svarstant eurozonos biudžeto pajėgumą. Aš neatvykau, nes praėjusią savaitę Kiprė vyko rinkimai ir dabar turiu būti Kiprė. Dėkoju iš anksto visiems už išsakytas nuomonės ir norėčiau užtikrinti, kad iš tiesų esu pasirengęs vaisingam bendradarbiavimui. Šios nuomonės idėja susitelkti ties eurozonos biudžeto pajėgumo socialinėmis galimybėmis, bet per daug nesileisti į ekonominės detalės, nes ekonominius dalykus ekonomikos reikalų ir biudžeto komitetam geriausia yra palikti, bet tuo pat metu negalime išleisti iš akių to fakto, kad socialinės problemos Europoje plečiasi ir didėja. E, kokie būtų pavyzdžiai gerovės valstybės įrimas istoriškai labai aukšti e, jaunimo nedarbo lygiai. Mes gyvename kelių greičių Europoje socialinė sanglauda visuomenių, mūsų visuomenių socialinė sanglauda irgi yra, yra, irgi yra. Dėl to reikia stiprinti ES valstybės narės kaip gerovės valstybės, kurti orės darbo vietas, kuriuose darbuotojai turi teisių, e, siekti, kad socialiniai partneriai laikytųsi kolektyvinių dėrybų ir kolektyvinių susitarimų reikalavimų. Antra ir trečia pastraipos tą pačią dvasę yra parengtos. Daugelis mano, kad ES ekonominė ir mokesčių politika yra vienpusė, pusė Dėl to trečiajame e, punkte pabrėžėme, kad negalime e, ne, ne, nesukritikuoti griežtų biudžeto taupimo priemonių, nes daugelis žmonių dėl to atsiduria prie skurdo ribos, kyla nedarbas. Pagal Eurostat duomenis e, neužimtų žmonių skaičius nuo 37 procentų 2006 iki 47 procentų 13 metais išaugo. Komisija pati supranta, kad reikia keisti e, tą vienpusišką politiką ir nori įtraukti socialinį ramstį į Europos semestrą. Tas varstoma ketvirtoje pastraipoje ir tas socialinis ramtis, ramstis apimtų ir draudimo, socialinio draudimo sritį. Mes šioje, mm, mm, šioje, šiame pasiūlyme giliau į šiuos klausimus nesileidžiame. Bet jei toks pasiūlymas būtų komisijos pasiūlytas parlamentui, tai reikia siekti, kad jame būtų stiprinama gerovės valstybė ir nebūtų nustatomos kažkokios iš aukštinės sąlygos. Turi būti siekiama, kad būtų demokratinė atskaitomybė ir nebūtų priemonių, e, kurios pakenktų socialiniai situacijai ir užimtumui. Penktame punkte kalbame, kad visos siūlomos priemonės turi kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi ir turime neužmiršti, kad nedarbo išmokos negali pakeisti reindustrializacijos politikos ar visapimančios viešųjų investicijų politikos, kas prisidėtų prie ekonomikos plėtros ir leistų sukurti mm, orių, orių ir patikimų darbo vietų. Tiek norėjau pasakyti. Dėkui. Dėkoju, ponė Pimanta Lopes. Šešėlinė pranešėja, ponė Lopė Fontanie, ją pakeičia ponė Ribeiro. Prašom, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Labadiena. Kolegė Veronika Lopė Fontanie negalėjo ateiti į posėdį, todėl jį paprašė manęs perskaityti jos parengtą poziciją. Ta ir padarysiu. Noriu visų pirma padėkoti ponui Silikijočiui už nuomonės projektą ir esu pasirengusi bendradarbiauti su juo ir kitais šešėliniais pranešėjais, kad e, pasiektume sutarimo. Ekonomikos atsigavimas e, turi atsispindėti ES kaip investicijos į žmonės visų pirma labiausiai nuo krizės nukentėjusiose regionuose. Mes akcentuojame užimtumą kaip svarbiausią prioritetą, bet negalime pamiršti ir biudžeto kontrolės. Atsižvelgiant į visą tai, bei su tam tikrais pakeitimais, galėčiau pritarti pirmam ir šeštam punktui. Tačiau e, kai kuriems aspektams negaliu pritarti. Biudžeto kontrolė yra būtina, kad padidintume augimą, kurtume darbo vietas tvariai. Būtent todėl negaliu pritarti trečiam punktui. Kitas prieštaringas klausimas tai Europos nedarbo draudimas. Pritariu e, priemonėms skirtoms e, kovoti su asimetriniais e, sukretimais, bet nežinau, ar Europos nedarbo draudimas yra geriausia priemonė. Ketvirtajam punkte galiu pritarti pranešėjo teiginiu, kad ES turėtų siekti pažangos socialinėje srityje, tačiau net tokiu būdu, kaip jis siūlo, atkuriant e, balansą su ekonomikos valdymo ramščiu. Norėčiau, užbaigdama, paklausti pranešėjo, ką jis nori pasakyti penktajame punkte, kur bedarbio pašalpų sistemų siūlo nesėti su ekonominių sąlygų taikymu valstybėms narėms. Noriu dar kartą padėkoti pranešėjui ir esu pasirengusi su juo kartu dirbti atinančiamis savaitėmis. Ačiū. Ačiū, ponė Ribeiro. Žodis poniai Marija Joao Rodrygės, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai tikrai svarbios diskusijos ir kolegos iš Ekon ir biudžeto komitetų E, dabar irgi svarsto tą pačią temą. Svarbu, kad mūsų komitetas dalyvauja šiuose diskusijose. Svarbiausia yra tai, kad eurozona išgyvena sudėtingą laikotarpį. Tai yra augimas yra labai žemas ir viduje e, nuotoligumai yra labai dideli, ypač užimtumo sektoriuje yra labai didelių skirtumų vertinant e, nedarbo lygį, ypač jaunimo nedarbą. E, taip pat e, socialiniai standartai pat yra stiprus spaudimo kai kuriuose eurozonos valstybėse narėse. Turime pakeisti šias tendencijas ir užtikrinti stipresnį atsigavimą ir didesnę konvergenciją. Mūsų frakcija mano, kad e, viena iš sprendimo dalių tai kad valstybės, kiekviena valstybė norėjimtųsi pastangų. Kai tvirtiname e, metinės augimo apžvalgos pranešimą parlamente, kai tvirtinome, akcentavome, kad reikia reformų, bet reformos turi būti tinkamos. Ir visų pirma, e, kad reikia daugiau investicijų į kokybiškų darbo vietų kūrimą. Bet žinome, turime paklusti ir bendrai fiskaliniai disciplinai eurozonoje. Būtent todėl turime numatyti papildomą. E, fis, papildomus fiskalinius pajėgumus, kurie būtų panaudoti užpildant e, m, tas spragas, kurių negali užpildyti nacionaliniai biudžetai. Kolegos biudžeto ir ekonomikos komitetuose e, akcentuoja, kokie fiskaliniai pajėgumai yra reikalingi, ir, ir, o mums aktualūs yra du. Visų pirma, priemonė, kuri užtikrintų e, ekonominę ir socialinę didesnę konvergenciją, kita priemonė e, apsaugos tinklas valstybėms narėms e, apsisaugoti nuo šoko, nuo, nuo patiriamų sukretimų, tai aktualu ir užimtumo kontekste. Manau, kad turime paremti kolegas ekonomikos ir biudžeto komitete jų siūlymams dėl šių dviejų priemonių. E, turėtume pritarti jų įtraukimui, bet tuomet iškils sudėtingas e, sąlygų klausimas. Aš esu klausiausi skirtingų nuomonių ir pozicijų, noriu papasakoti, pristatyti mūsų frakcijos poziciją. Svarbiausia yra nesiejamos sąlygos, bet tų sąlygų turinys. Tas turinys turi atitikti atsigavimo sieki bei socialinių skirtumų mažinimą, e, socialinės neligybės mažinimą valstybėse narėse. Būtent todėl reikia tinkamo požiūrio į reformas, E, bet daugeliu atveju tai turi būti švietimas, inovacijos, socialiniai įrankiai kovai su socialinė neligybė. Bei turime atsirinkti tinkamas sąlygas siejamas su investicijomis. Būtent tokia yra mūsų pozicija bendradarbiaujant visiems komiteto nariams ir rengiant šią nuomonę. Ačiū. E Ponas Trebesius seka ir frakcija. Pone Trebesius. Ačiū. Bendro biudžeto mintis eurozomai, na, nežinau, ar čia yra gera mintis. Klausimas, kodėl eurozona norėtų tokio biudžeto. Ir jau matome, kad sistema neveikia reikėtų numatyti tam tikrą balansą, kad sistema būtų stabilizuota. Euro sukėlė, euras sukėlė ekonominę katastrofą Europoje. Iš pradžių iš Šiaurės Europos vaimami pinigai, kad jie būtų perkelti į kitas šalis, buvo padarytos blogos investicijos pietuose. E, dėl to kilo masinis nedarbas Vokietijoje, paskui 2010 darbo atvarkė, galiausiai sprogo nekilnojimo turto burbulas ir teko konstatuoti, kad štai, nepaisant finansinių injekcijų, negali pakeisti konkurencingumo vien tomis injekcijomis. Visa tai rodo, kad trūksta supratimo e, apie valiutų kursus, apie jų keitimą, trūksta žinių apie ekonominę politiką. Didieji ekonomistai šiandien sako, kad euras buvo blogas dalykas, nepaisant to, e, į šią analizę nekreipia dėmesio eurozonos valstybės. Ir šiandien sakoma, kad reikia kartoti nuolatos tą patį dalyką. Mes norime uh, ekonominės europinės valdysenos, norime bendro biudžeto ES. O aš sakau ne. E, problemos yra labai aiškios. Tiesiog e, reikia, e, sakoma, ir toliau atlikti tas, tuos finansinius perkelimus, ir toliau teikti tas finansinės injekcijas, bet juk tai nebeįmanoma. Euras mums aiškiai parodė, kad sutartis, dėl kurio buvo susitarėta Europos Sąjungoje, yra nieko vertos. E, tas, ta bail-out nuostata arba kai kurios kitos nuostatos e, yra diskutuotinos. Dabar papildoma pagalba teikiama Graikijai, pri, pažeidžiant e, tarptautinių valiutos fondų taisyklės. Pasižvelgiant į tarptautinių valiutos fondų skaičius, Graikijos Piliečiai dabar yra paskolingi valstybė 87 milijonus eurų. Vokiečiai sumokėjo tiek pat, kad neva išgelbėtų Graikiją. Tai kaip šiandien vokiečiams tai paaiškinti, kad jie pritaikė labai griežtas reformas, o šiandien turi ir toliau mokėti, mokėti už kitus. Sakoma, kad ne, dabar apie tai kalbėti neverta, reikia prie to klausimo grįžti 2018 metais. 14 milijardų papildomų eurų yra numatyta. Ispanijos pavyzdys vėlgi. Buvo pažeistos taisyklės, Prancūzijoje taip pat buvo pažeistos taisyklės. Ir tas taisyklės buvo pažeidimos jau ilgą laiką. Šioje eurozonoje dėja nebetenka ginti teisės, nes teisė kaip tokia yra išnykusi šitoj teritorijai teisės nuolatos pažeidinėjimus ir teisė, tiksliau, pažeidinėjimą. Ir aš manau, kad prie to reikia grįžti ta nauja tokia beprotybė, kaip eurozonos idėja, turi būti at, su bendru biudžetu turi būti atmesta apskritai, nes tai yra didžiausia nesąmonė. Nes viskas, ką, kas yra daroma, tai skiriami pinigai šalims, kurios pačios nesusitvarkė. Prancūzija, Italija, josgi nevykdo reformų. Tiesiog priima konjunktūrinės tam tikras problemas ir tiesiog reikia galiausiai pasakyti, kad tos šalis E, rinks, sakoma, jos negali taikyti reformų, jeigu bus verčiamos tą daryti, tai žmonės balsuodami išrinks ant Europinės partijas į valdžią. O aš manau, kad reikia decentralizuoti. E, tegu subsidiarumo principą pritaikiusios Prancūzija ar Italija daro, ką nori savo šalyje, tačiau ne kitų sąskaitą. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. niekas Aldei neatstovauja, žaliųjų taip pat atstovų nėra. Paskirto pranešėjo FDD irgi nematau. Tai reiškia, kad iš ENF frakcijos atstovų ieškau, bet jų nėra, o jūs atrodo atstovausite. Dominik Martin, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame pranešime mes, mums eurozona yra pristatoma kaip visako sprendimas. O mes manome priešingai. Mes manome, kad eurozona yra nesprendimas, o problema. Tai rodo, kad vyksta ne konjunktūrinė krizė, bet struktūrinė, kurie atsirado dėl euro. Kuo tai galima įrodyti? Eurozona yra ta vieta, kur ekonominė pažanga yra mažiausia visame pasaulyje tarp išsivyščiusių taip vadinamų šalių. Tai aiškiai rodo, kad eurozona ir euras yra viso labo pasavaitis. Jeigu atsižvelgtume į tai, ką GUE siūlo šioje nuomonėje, mes žinome, kad GUE pirmiausia galvoja apie e, ekonominės alternatyvas, apie, visą, apie daugelį kitų dalykų. Mes manome šiek tiek priešingai, mes manome, kad reikia bendradarbiauti tarp valstybių narių, mes manome, kad turi bendradarbiauti e, kaip tautų Europa, kaip valstybių Europa. Jeigu atskiros valstybės bus stiprios, tai visa Europa bus stipri. Jūs norite iš silpnų šalių sukurti stiprią Europą. Mano supratimu, Tai yra ganėtinai kvailas požiūris. Priešingai negu jūs siūlote bendrą biudžetą, bendrą vyriausybę, bendrą valiutą, mes siūlome grįžti prie biudžeto suverenumo, e, siūlome grįžti prie nacionalinių valiutų, prie finansinio suverenumo ir teisėkuros suverenumo. Nes šie metodai yra įrodę savo efektyvumą praeitie. Tad jūs puikiai suprantate, kad mes jūsų projektui absoliučiai negalim pritarti. Ačiū. Thank you. Mr. Schuster has asked for the floor. Ačiū, panas Šuster, prašau žodžio, prašau. Dėkoju. Ašgi manau, štai ką, kas nori išlaikyti vidaus rinką pagrindą ekonominiam bendradarbiavimui, tas negalės kaip nors priversti vystytis, kaip nors kitaip eurozonos. Reikia tiesiog atsitraukti nuo tos gerai reglamentuotos sistemos, kur neatsižvelgiama į vairius interesus. Reikia pasiekti tokios politinės sistemos, kuri būtų kontroliuojama demokratiniu būdu. Pranešime yra pasakyta, jog reikia daugiau politinio svorio teikti ekonomikos augimo skatinimui, užimtumo kūrimui, kovai su nedarbu. Aš manau, kad šiandien tai yra svarbiausiai prioritetai. Na, o dėl viso kito sakyti, kad visos nelaimės įvyko dėl euro, na ne, na ne, taip negalima sakyti. Tiesiog pavartykite istorijos vadovėlius, kamgi reikėjo tokios monetarinės zonos Europoje. Tikrai e, netokiais argumentais buvo remiamasi, kaip jūs sakote. Kitas dalykas. Kokį vaidmenį galėtų suvaidinti bedarbystės pašalpa, europinė bedarbystės pašalpa? pašalpa. Draudimas nuo bedarbystės būtų, ko gero, galbūt ekonominis tam tikras stabilizatorius, nes kalbant apie nedarbą, mes susidurėme ne su konjunktūrytais reiškiniais, bet daugeliu atveju su struktūrinėmis problemomis. Jų egzistuoja įvairiuose šalyse. Jeigu galima kovoti struktūriniu nedarbu, tą reikia daryti, siekti ekonomikos saugimo, užimtumo. Uh, Ir reikėtų tokių biudžeto pajėgumų, kurių dėka būtų galima skatinti investicijas. Turint tvirtą biudžetą lengviau tai daryti, be abejo. Taigi turime geras pradinės idėjas, kurias dar reikia analizuoti, tobulinti, tačiau Europa taip pat turi rūpintis viešosiomis investicijomis į svarbiausias struktūras, kur tai būtiniausia. Tačiau norėčiau pasakyti dar vieną argumentą. Argumentą, kuris yra svarbus, jeigu norima įdėkti draudimo sistemą. Pirmiausia, reikia pagalvoti apie tas rytis, kur nacionalinės sistemos nėra dar pakankamai harmonizuotos. Harmonizavimo poreikiai tų įvairių sistemų yra skirtingi ir tą sritį harmonizuoti būtų sunku. Nereikia draudimo e, išmokos numatyti bendros, tiesiog reiktų atsižvelgti į valstybių gebėjimus. Ačiū. Tvarkaraštis darbų yra toks, sako pirmininkė. Pakeitimus galima teikti iki birželio trečios MPL komitete balsuosime Liepos 13, balsuosime kitose komitetuose, biudžete ir ekon yra rugsėjo 5 diena po vasaros atostogų. O dabar pereiname prie šešto darbo tvarkės klausimo. Europos bendrijos susitarimas ir su Šveicarijos konfederacija dėl laisvos menų judėjimo. Ir tuo dokumentu atsižvelgime į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą. Tokį klausimą dabar nagrinėsime. Dabar ponė Jeslovėski žodis. Prašau. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować dzisiaj Państwu. Dziękuję, Panie Pirmininkė. Šiandien man didelė garbė pristatyti rekomendaciją dėl sprendimo projekto, dėl Europos bendryjų ir Šveicarijos sustarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą. šis susitarimas mm, ir parlament, parlamento pritarimas reikalingas tam, kad būtų galima pasirašyti šį susitarimą. Tai yra standartinė procedūra prieš uh, siūlydama pranešimo projektą norėčiau pristatyti situaciją Sustarimas tarp ES ir Šveicarijos dėl laisvos menų judėjimo buvo pasirašytas 2000 metais. Tada ES buvo 15 valstybių narių. Ketvirtais, 2004 ir 2009 metais tas susitarimas buvo pakeistas a, sudarant pirmąjį ir antrąjį protokolus ir m, mm, pagal tą susitarimą susitariančių šalių piliečiai gali dirbti ir gyventi vieni kitų šalise. Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą buvo norima trečią protokolą prie susitarimo pridėti, tačiau Šveicarijoje vyko referendumas 14 metų 9 vasario. Ir referendumas buvo prieš masinę migraciją. Dėl to darbas dėrybos dėl trečiojo protokolo buvo sustabdytos. 2016 m. balandį, e, kova, kova buvo sutarta su Šveicarijos konfederacija, kad susitarimą tarp ES ir e, Šveicarijos konfederacijos galima išplėsti įtraukiant į jį ir Kroatiją. Tačiau turim turėti omeny, kad Šveicarijos konstitucijos 121 A straipsnis Um, kertasi su šiuo susitarimu dėl laisvo žmonių judėjimo. Dabar, kalbant apie galimybę ES piliečiams dirbti Šveicarijoje, tai uh, yra nustatyta tvarka, kad pirmiausia Šveicarija turi samdyti savo piliečius kalbant apie susitarimą dėl laisvo žmonių judėjimo, jame numatoma, kad negalima riboti e, žmonių e, galimybių, kitų valstybių, ES valstybių narių galimybių, piliečių galimybių dirbti Šveicarijoje. Ar kaip nors kitaip teikti prioritetą Šveicarijos piliečiams. Taigi, kaip jau minėjau, 121 A Šveicarijos konstitucijos straipsnis kertasi su susitarimu dėl laisvo žmonių judėjimo. Taigi ieškoma kompromiso. Mano pranešime nebandoma ieškoti sprendimo išeities iš šios situacijos. Tiesiog e, kalbama apie susitarimo išplėtimą, kad jis būtų taikomas ir Kroatijai. Ir aš kaip pranešėja rekomenduočiau, kad Europos parlamentas pritartų šiam susitarimo išplėtimui. Tai bus naudinga tiek ES, tiek Šveicarijai. nes sustarimas skatina prekybą, ekonominius ryšius tarp abiejų pusių, o protokole sakoma, kad per septynerius metus nuo jo pasirašymo Šveicarija gali numatyti naujas kvotas ar ribojimus dėl užimtumo ir atlyginimų bet šiem pakeitimam turi pritarti jungtinis komitetas, kuriame yra ES ir Šveicarijos atstovai. Kroatijos piliečiai, kurie nori dirbti Šveicarijoje, būtų padalinti į dvi kategorijas. Pirmoji kategorija tai yra tie, kurie būna nuo keturių mėnesių iki metų, o antroji kategorija tie, kurie būna ilgiau kaip metus. O po tų septyniarių metų laikotarpio Šveicarijos darbo rinka būtų atvira Kroatijos piliečiams. Kroatija savo ruoštų irgi gali įvesti panašius apribojimus. pasibaigus septyniarių metų laikotarpiui Šveicarija tačiau vis tiek turi galimybę mm, patvirtinti apsauginės nuostatas dar trejų metų laikotarpiui. Kitaip tariant, Šveicarija turi mm, iš esmės dešimt metų galimybę apsaugoti savo darbo rinką. Kroatija pritarė tokiom sąlygom ir dėl jau minėtų priežasčių aš irgi pritarčiau tam, kad būtų pasirašytas šis protokolas numeris 3. Tikiuosi, kad pritarsite mano pasiūlymui Bet bet kuriuo atveju esu pasirengusi diskusijom. Dėkoju. Ponas Pirinski. Pone Pirinski, žodis jums. Dėkui, pirmininkė. Trumpai pakomentuosiu. Noriu pasakyti, kad ponia Štainruk mūsų koordinatorės vardu ir jinai yra socialistų ir demokratų šešėlinė pranešėja mes pritarėme ponios Jeslovieckos pranešimo projektui. Dėkui. Dėkui. Turėčiau klausimą. Europos komisijos atstovam tas klausimas ko gero yra labiau skirtas Europos komisijos ir tarybos atstovam. Mes čia vėl kalbame apie pereinamąjį laikotarpį, dešimt metų, kad mm, atverta būtų darbo rinka nauja valstybė narė ir toks ilgas perinamasis laikotarpis e, dėl galimybės patekti į Šveicarijos darbo rinką. Kodėl tas laikotarpis toks ilgas? Pirmininkė, gal komisija mums atsakytų. Dėkui, dėkui už klausimą. Aš dėja nelabai galiu atsakyti dėl to, kodėl toks ilgas pereinamasis laikotarpis yra numatytas, nes daugelis studijų rodo, kad laisvas judėjimas bent jau daugelie valstybių narių, daugelie šalių e, turi pozityvų poveikį, bet 5 plus 2 taisyklė buvo taikoma senosios ES valstybėse narėse po kiekvieno plėtros etapo ir panaši taisyklė e, panašiai yra taikoma ir Šveicarijos ir nei Šveicarija, nei valstybės narės nelabai norėjo nukrypti nuo tos įprastos praktikos ir įprastų taisyklių. Bet kuriuo atveju mes labai sveikiname ir labai palankiai žiūrime į tai, kad Šveicarijos vyriausybė kovo mėnesį pasirašė šį protokolą ir labai tikimės, kad ir parlamentas pritars tam, kad mes galėtume pasirašyti jį ES vardu. Pone Jeslovietska, žodis jums. Daugiau neturiu ką pasakyti, pirmininkė, dėkui. Taigi, mūsų darbų grafikas toks. 31 gegužės paskutinė data pateikti pakeitimus, tai yra rydena. Balsuosime užimtumo komitete 21 birželio, o plenarinėje sesijoje planuojame rugsėjo mėnesį šį klausimą svarstyti mes apsvarstėme visus darbo tvarkės klausimus iki balsavimo. Balsavimas turi prasidėti 17 valandą, taigi turime pusvalandį. Galime išgerti kavos, pasikalbėti ir atlikti kitus dalykus. Taigi, 17 valandą balsuosime. Negalime anksčiau pradėti balsuoti, nes dar 17 val. prie mūsų prisijungs kiti kolegos. Dėkuoju visiems. Būkite čia 17 val. Prieš 17, kelias minutės prieš. Yes. Are you ready to start the voting session? Great. Visi pasirengę pradėti balsavimą, jei taip. Pradedame. Dėl prašymų balsuoti atskiromis dalimis, dėl MPL komiteto indėlio į struktūrinį dialogą. Sulaukėme dviejų prašymų iš APP ir GUE frakcijų dėl balsavimo atskiromis dalimis, dėl kai kurių pakeitimų. Na, esant šioms ypatingoms aplinkybėms šį kartą leisiu patenkinti tuos prašymus, bet tai išimti, išimti netvarka. Ir aš nežinau, ar tikrasis pirmininkas pritartų, sutiktų, nes tuos klausimus reikia apsvarstyti šešėlinių pranešėjų bei koordinatorių posėdžiuose, kad nereikėtų ateityje E, spręsti panašių situacijų. Ir dabar pername prie balsavimo. Atskiromis dalimis balsuosime. Dabar balsuojame dėl siūlymo, dabar dėl, dėl viso e, teksto be antros ir trečios dalies. Balsuojama dėl teksto, bet tos trečios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Sakyčiau atmesta. It's the whole text mm. of the whole compromise, yeah, yeah, all okay. paragraphs included. Yeah. So you have to, you have to tell them, we are a bit on the wrong trip. I think mm. you mm-hmm. are in favor.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 Elektroniškai balsuojame. First part, whole text without part two. Balsuojame dėl viso pasiūlymo teksto be antros ar trečiosios dalies. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. It's adopted. It's adopted. Pritarta. Dideliai daugumai pasisakius už dabar Antroji dalis. Balsuosime dėl prašymo balsuoti atskiromis, dėl atskirų dalių, to paprašė GUE frakcija, dėl šeštos pastraipos, žodžių e, Europos semestro kontekste bei taip pat dėl teksto visose Europos semestro etapuose. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Matau, kad atmesta. Ir dabar tikriname elektroniškai. The vote is open. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar trečioji dalis. Taip pat balsuojama skiromis dalimis, to prašė APP dėl aštuntos pastraipos. Cituoju tekstą. Ir sustiprinti teisės aktus dėl tėvystės atostogų. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Reikia patikrinti. The vote is open and now the vote is closed. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. 28, 28 balsavus už. E, pirmas siūlymas e, e, įtraukti tekstą į šeštą pastraipą. Į šeštą punktą. Jeigu bus pritarta šiam siūlymui, tekstas bus rašytas šešto punkto gale kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo atmesta, bet reikia patikrinti. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antras siūlymas įtraukti tekstą į septintą punktą. Jeigu bus pritarta, bus tas tekstas įtrauktas į septinto punkto pabaigą. Taigi, kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Bet tikriname. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar galutinis balsavimas dėl MPL komiteto indėlio į struktūrinį dialogą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia, turime balsuoti elektroniškai, sako pirmininkė. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. 21 balsavo už, 18 prieš. Dabar grįžtame prie įprastinio balsavimo. Uh, Ir toliau balsuosime dėl porinkiminės daugiametės finansavimo programos peržiūros pranešimo autorius ponas Priminski. A. Kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Devintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Tikriname, kai balsavome dėl 11 pakeitimo, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Tryliktasis už, prieš, susilaikė atmestas. B kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. I kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Tikriname. Mm, tai balsavimą dėl 23 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. C kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 35 pakeitimas. Nesiprašau, D kompromisas kitame puslapyje, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 38 pakeitimas, kas už, 38 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. E kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. F kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Penkiasdešimt pirmas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. G kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. H kompromisas devintajame puslapyje, kas už, kas prieš susilaikė. Reikia patikrinti, kai balsavome dėl H kompromisu. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šešiasdešimt penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Šešiasdešimt šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 67 ir 68, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 69, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Tink, tikriname, kaip balsavome dėl 70-ojo, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 71 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 72 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Ir balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta 37 balsavus už. Toliau pono Bonifai E, pranešimo projektas. 74 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė e, atmesta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 82 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tikriname, kai balsavimą dėl 82 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 84 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 86 pakeitimas. Balsuojame atskiromis dalis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta Neaišku, kaip balsavote, todėl balsuojame elektroniškai dėl pirmosios dalies. Trisdešimt šeši už, šeši prie... Toliau, dėl antrosios 86 pakeitimo dalies, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Norite patikrinti? Gerai. 86 pakeitimas, antroji dalis. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. D kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 91 kompromisas. Kas už? Pakeitimas 91 už, prieš susilaikė pritarta. C kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Ir balsavimas, čia balsuojama atskiromis dalimis. Dėl pirmosios dalies, kas už, šimtojo pakeitimo pirmą dalį prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė, man atrodo, kad atmestas. Tikriname, kai balsavome. Balsuoti baigėme. Atmestas. Šimtas antras pakeitimas ir šimtas trečias pakeitimas. Dėl jų abiejų balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. D kompromisas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Niekas nereaguoja, bet pritarta. DA kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šimtas penkioliktas pakeitimas Atsiprašau, E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau 115 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Šimtas dvidešimtas pakeitimas dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis 120 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. H kompromisas, kas už, Atsiprašau, 123 pakeitimas. Ir 124 bei 125. Jie tapatus. Balsuojame dėl jų visų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. H kompromisas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 133 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Į kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Kultūros komiteto 38 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Kultūros komitetui 47 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 149 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. J kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Ir toliau kitame puslapyje, ką kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. L kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. N kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 179 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. O kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Šimtas devyniasdešimt antras pakeitimas 13 puslapyje kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Tikriname, kai balsavome dėl 192 pakeitimo, balsavimas prasideda. Balsuoti baigėme. Atmesa. Toliau 195 pakeitimas. 196, 197. Dėl jų kas už? kas prieš, susilaikė atmesti. P kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 204 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Q kompromisas. 203 pakeitimas, dėl kurio balsavote, atkrito, sako pirmininkė. Ne, mes turime dėl jo balsuoti, dėl 203. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Dabar Q kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 210 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 211 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 212 už, prieš, susilaikė pritarta. 213 už, prieš, susilaikė atmestas. 214 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 215 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 216 Jis tą patus 2015. Du šimtai šešioliktas ir du šimtai septynioliktas yra tapatus. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau R kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 224 ir 225 pakeitimai už, prieš susilaikė atmesti, S kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Du šimtai trisdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, 231 pakeitimas atkrito, todėl balsavome dėl 234. Kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad pritarta. Tikriname. Dėl 234. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Jūs norite balsuoti dar kartą dėl 234 pakeitimo? 234. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti pradedame dėl 224. Balsuoti baigėme. Dėl 234. Dabar 235 pakeitimas. Ir 236 kas už, kas prieš, susilaikė atmesti. Dabar 237 pakeitimas už prieš dėl pirmosios dalies. Pritarta. Dabar antroji dalis. Dėl antrosios 237 pakeitimo dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 238 pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė. Man atrodo atmesta, bet patikrinsime. Kaip balsavome dėl 238 pakeitimo, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. SA kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 240 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 242, 243, 244 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tai kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. favor. 252 kas už, prieš susilaikė atmesta. 253 už, prieš susilaikė atmesta. U kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. DD kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta Patvirtinta. 252 ir 260. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 261. Jis atkrenta. Periname prie 262 ir 263. Balsuojam dėl abiejų iš karto, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 264. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. KA kompromisas. Kas už prieš susilaikė neaišku. Pasitikrinkim elektroniniu būdu. KA kompromisas. Balsuojame, kolegos. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 31 balso persvara. 266 kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. V kompromisas. Kas už. Kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Dviguba V kompromisas. Kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 281 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. X kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Du šimtai devyniasdešimt penktas. 21 puslapyje. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 300. Kas už? Prieš susilaikė. Sakyčiau patvirtinta, bet pasitikrinkime. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 302. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikisi patvirtinta. BB kompromisas. BBA kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 19. Kultūros komiteto pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 306. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 307 kartu su 308, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Į kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Na, galėjom ir suklysti, nebuvo visai aišku. Balsuokime elektroniškai, pasitikrindami. Baigiame balsuoti dėl Y kompromiso ir patvirtinta. Z kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 317 kartu su 318. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. AA kompromisas kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. BB kompromisas kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 342, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 343 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 344 už, prieš, susilaikė, Turime pasitikrinti dėl 344. Pradedam balsuoti. Ir baigiame. Atmesta. CC kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Trišimtai šešiasdešimt trečias, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 364 už prieš susilaikė patvirtinta. 365 už prieš susilaikė patvirtinta. 367 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 368 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trišimtai septyniasdešimt ketvirtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trišimtai septyniasdešimt šeštas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 376 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. žodinis pakeitimas, kurį pateikė socialdemokratai dėl 377. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Tiesa, kultūros komiteto 23. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Dabar pereinama prie nurodomųjų dalių. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas, už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 už, prieš, susilaikė. Nežinau, sako pirmininkė. Gal jūs ir aiškiai balsavote, gal aš kažko nepastebėjau. Tikrinkime dėl 11. Baigiame balsuoti. Atmesta. 12. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 13. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 14. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 15. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 16. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 17 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl 18. Pradedam balsuoti. Dabar baigiame. Atmesta. 19 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 20 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 21 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 22 už. Prieš susilaikė patvirtinta Patvirtinta. Ne, sako pirmininkė. EE e kompromisas dabar. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 29 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 30 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 31 už. Prieš susilaikė atmesta. 32 už, prieš susilaikė patvirtinta. FF kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 37. Už. Prieš susilaikė. Atmesta. GG kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 39, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 40, už, prieš, susilaikė, atmesta. 41, už, prieš, susilaikė, atmesta. Turime pasitikrinti dėl 41, sako pirmininkė, pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 42 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė. Atmesta. 43 už. Prieš susilaikė. Atmesta. 44 už. Prieš susilaikė. Atmesta. 45 už. Prieš susilaikė, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė. Turim pasitikrinti dėl 46. Balsuokime, kolegos. Baigiame. Patvirtinta. 47 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 už, prieš, susilaikė. Turim pasitikrinti. Pradedam tikrintis dėl 50 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. HH kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Žodinis pakeitimas 60. siūloma išbraukti žodį adekvat, kuris yra panaudotas du kartus. Kas pritartumėte tokiam siūlymui? Kas prieš? Susilaikė patvirtintam. Antras kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. J, J kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 64. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Šešiasdešimt šeštas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Šešiasdešimt septintas už. Prieš susilaikė patvirtinta kultūros keitimas C nurodomų dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. D e, nurodomų dalis kultūros mulėta už prieš susilaikė patvirtinta. 68 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 69 už prieš susilaikė patvirtinta. 70 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 71 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 72 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pasitikrinkime dėl 72 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Patvirtinta. 73. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tai reiškia, kad dabar dar turime balsuoti vieną kartą dėl dar vieno dalyko, dėl viso dokumento. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti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 The roll call votes will now be, be included. O dabar įtrauksime ir at, į pranešimą ir vardinį balsavimą, remiantis taisyklėmis. Ar Helga Stevens yra čia? Puiku. Galime pradėti balsuoti dėl jos pranešimo projekto. 56. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Peti 32. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Peti 16. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. FAM 1. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. AFET 8. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Lybė 42, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kultūra 25 atkrenta. Trana 8 ir Jūri 1 atkrenta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. G, kom, J kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvidešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 46 pakeitimas, atsiprašau, sako pirmininkė. Kitas puslapis, 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. K kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Libe 2, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. L kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 55 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Peti 24, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Peti 24 balsuojame elektroniniu būdu. Peti 24. Balsuoti baigiame. Primta. NV29 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia pastikrinti elektroniniu būdu 60 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Primta. 61. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Reikia pasitikrinti. 61. pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primtas. 62. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 63. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 64. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. O kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau P kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ar pasitikrinsime? P kompromisas balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta. Q kompromisas devintame puslapyje, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septyniasdešimt aštuntas pakeitimas. Tie, kas. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 80 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 83. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 86. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau tran 6. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trans 7 balsuojame dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Dėl antrosios dalies balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. R kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. 88, kas už, kas prieš, susilaikė. Turėtume pasitikrinti elektroniniu būdu, nes daug kas susilaikė. 88 pakeitimas. Tiek daug buvo susilaikiusių, kad, nežinau, 88 baigėme balsuoti. Primta. Dabar jūri 10. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 90. Jūri 11. Kas už, kas prieš, susilaikė. Primta. S kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Primta. T kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau. NV20, kas už, kas prieš. Pirmininkė, noriu grįžti prie 88 pakeitimo. Jūs sakot, kad jis patvirtintas. Bet jei daugiau žmonių susilaiko, negu kad balsuoja už, nes 28 susilaikė, jei neklystų. Tai negalim tada tvirtinti to pakeitimo kaip už jį balsuoto. Pirmininkė, bet specialistai sako, kad netaip skaičiuojama. 12 už, 1 prieš ir 29 susilaikė. Ir tai reiškia, kad pakeitimas yra patvirtintas. Ar nereikia 50 procentų bent jau balsų gauti? Čia aš remiuosi specialistais ir taisyklėmis, o taisyklės tokios. T kompromisas jį patvirtinome. NV20 irgi patvirtinome. Gal balsuokime dėl NV20. NV20. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. Toliau 101 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. 102 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. U kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Peti 44, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. FAM 20, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 106 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. V kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 110 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. W kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau X kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 114 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 115 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 118 kas už, kas prieš susilaikė Pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuojame dėl 118. Balsuoti baigiame. 118 patvirtintas. Kompromisas AI, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas ilgoji, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 125 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. AA kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas Z, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl kompromiso Z elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau 136 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. AB kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šimtas kešim antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime, balsuojame dėl 142 pakeitimo. Balsuoti, pradedame balsuoti, baigiame priimtas. 143 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, envi. Dabar 144 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Galim pasitikrinti. Balsuojame dėl 144 elektroninių būdų. Balsuoti baigiame. Toliau. 145. Kas už, kas prieš, atmesta. AH kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta 148 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Kult. Kultūros pirmasis. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl 148 Balsuoti pradame, balsuoti baigiame. Primta. Kultūra vienas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Kultūra 3, kas už, kas prieš susilaikė priimta, kultūra 4, kas už, kas prieš susilaikė priimta, kultūra 5, kas už, kas prieš susilaikė priimta, kultūra 6, kas už, kas prieš susilaikė priimta, kultūra 8, kas už, kas prieš susilaikė priimta, kultūra 9, kas už, kas prieš susilaikė pasitikrinkime, kultūra 9. Balsuoti pradedame elektroniniu būdu, balsuoti baigiame priimta. Galbūt už visus, dėl visų kultūros pakeitimų galim balsuoti kartu. Taigi, kas už? Nuo 9 iki 18. Gerai, kultūra 10. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. Kultūra 10. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. Kultūra 12. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. 13. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. 17 17. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 18. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Regi 10. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kultūra 19. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kultūra 24. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Regi vienas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV1, kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV2, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Peti 51, kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV6, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Atmesta. NV7 kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV9 kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV10 kas už, kas prieš susilaikė priimta. FAM 11 kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV11 kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV12, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Peti 49, kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV17, kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV18, kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV22, kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV24, kas už, kas prieš susilaikė priimta. NV25, kas už, kas prieš susilaikė priimta, NV26, kas už, kas prieš susilaikė priimta, Regi 7, kas už, kas prieš susilaikė priimta, Regi 9, kas už, kas prieš. Regi 9. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Už. Tvirtiname. Regi 9. Primta. FAM 7. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 7, 8. Kas už, prieš. Susilaikė priimta. FAM 12. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. FAM 13. Kas už, prieš. Susilaikė priimta peti 53, atsiprašau, fam 16, kas už prieš susilaikė priimta. Lybė 7, mhm. kas už, kas prieš susilaikė priimta. FAM 22, kas už, prieš susilaikė priimta. TRAN 1, balsuojame dalimis už pirmąją dalį, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, už, prieš susilaikė priimta. Tran 2, kas už, prieš susilaikė atmesta. Tran 3. Balsuojame dėl Tran 2 elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Tran 3. Kas už? Prieš susilaikė primta, tran 9, kas už, prieš, susilaikė primta, tran 10, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuojame dėl tran 10. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Primta. Tran 11, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Tran 12, kas už, prieš, susilaikė priimta. Tran 13, kas už, prieš, susilaikė priimta. Tran 14, kas už, prieš, susilaikė priimta. Tran 15, kas už, prieš, susilaikė priimta. Tran 20, kas už, prieš, susilaikė priimta. Tran 21, kas už prieš susilaikė priimta. Tran 22, kas už prieš susilaikė priimta. Tran 20. Tran 23, kas už prieš susilaikė priimta. Peti 9, kas už prieš susilaikė priimta. Peti 10, kas už prieš susilaikė priimta. Jūri 7, kas už prieš susilaikė priimta, Jūri 9, kas už prieš susilaikė priimta, Jūri 12, kas už prieš susilaikė priimta, Jūri 16, kas už prieš susilaikė priimta, Lybė 4, kas už prieš susilaikė priimta, Lybė 13, kas už prieš susilaikė priimta, lybė 14, kas už prieš susilaikė priimta, lybė 16, kas už prieš susilaikė priimta, lybė 19, kas už prieš susilaikė priimta, lybė 20, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau keliaujame į kitą puslapį. Lybė 26, kas už prieš susilaikė priimta. Lybė 27, kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime, balsuojame dėl lybė 27, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta. Lybė 28, kas už prieš susilaikė priimta. Lybė 30, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau 9.3, kas už prieš susilaikė priimta. 9.7, kas už prieš susilaikė priimta. 9.8, kas už prieš susilaikė priimta. 9.9, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Dėl 99 už, prieš, susilaikė. Pritarta. 912 už, prieš, susilaikė. Pritarta. 914 už, prieš, susilaikė. Pritarta. 915 už, prieš, susilaikė. Pritarta. 917 už prieš susilaikę pritarta. 9.17 už prieš susilaikę pritarta. 9.19 už prieš susilaikę pritarta. 9.20 už prieš susilaikę. Tikriname, kai balsavome dėl 9.20. Balsavimas prasideda. 9.20. Ir balsavimas baigėsi. Atmestas. Afeto pirmas už, prieš susilaikė pritarta. Afet trečias už, prieš susilaikė pritarta. Afet ketvirtas už, prieš susilaikė pritarta. Afet penktas už, prieš susilaikė pritarta. Afet 7 už prieš susilaikė pritarta. 147 už prieš susilaikė pritarta. 150 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. AC kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 157 kompromisas už. Atsiprašau, pakeitimas prieš susilaikė pritarta. Libė 41 už. Prieš susilaikė pritarta. 158 už prieš susilaikė. Reikia tikrinti, kaip balsavome dėl 158 ir balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas vieno balso persvara. Peti pirmas už, prieš, susilaikę, pritarta. Jūri antras atkrenta. 159 už, prieš, susilaikę, atmestas. 160 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Peti 12, 32 puslapyje, už prieš susilaikė pritarta. 161 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 163 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. AD kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 165 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. AE kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 168 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarti. 169 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 170 už, prieš susilaikė atmestas. Peti 26 atkrenta, todėl balsuojame Peti 26, dėl jo turime balsuoti už, prieš, susilaikė atmestas. <clears throat> NV30 už, prieš, susilaikė pritarta. FAM 23 jau apimtas, todėl dabar AF kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 173 už, prieš susilaikė atmestas. 174 už prieš susilaikė pritarta. 175 už prieš susilaikė pritarta. 177 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. AG kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. PT8 už, prieš susilaikė pritarta. 181 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 182 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 183 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta. Prieš 17 už prieš susilaikę pritarta. Ir peti 23 už prieš susilaikę pritarta. Konstatuojamosios dalies punktai. B kompromisas už prieš susilaikę pritarta. FAM A, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Tran E. Tran A, atsiprašau, už, prieš susilaikė pritarta. Tran B už, prieš susilaikė pritarta. C kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. H kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. D kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Dvyliktasis pakeitimas. Buvo akivaizdu rezultatas. Dabar tryliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. E kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Penkioliktas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. FAM C už, prieš susilaikė pritarta. PAM D už, prieš, susilaikė pritarta. Libe A už, prieš, susilaikė pritarta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. FAM H už, prieš, susilaikė pritarta. G kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. F kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. FAM I už, prieš, susilaikė pritarta. FAM J už, prieš, susilaikė pritarta. Ir dabar 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 28 pakeitimas. 29 ir 30. Dėl visų kartų balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Prit, prit. 32 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 33 už. Prieš susilaikę. Man atrodo, reikia patikrinti. Dėl 33-ojo. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. FAM K. Ne, atsiprašau. 34 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė atmestas. Tikriname dėl 34 pakeitimo. Balsavimą balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 35 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. FAM G už, prieš, susilaikė pritartę. FAM R už, prieš, susilaikė pritartę. TRAN C už, prieš, susilaikė pritartę. TRAN D už, prieš, susilaikė pritartę. Kompromisas A už, prieš, susilaikė pritartę, sakyčiau. Trečias pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Ir dabar balsavimas dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. Balsuojame. Tai paskutinis balsavimas. Pritarta. 41 balsavo už. Kaip žinote, šį rezultatą įtrauksime į patį pranešimą. Noriu padėkoti poniai Stevens už jos darbą. Tikriausiai pamiršau padėkoti ponui Benifai, kai balsavome dėl jo parengto pranešimo. Kitas posėdis įvyks e, birželio 15-ąją. Galiu tikriausiai Jums pažadėti, kad toks pat balsavimo mm, e, etapas nepasikartos, nes da, darbas buvo tikrai nelengvas. Ačiū visiems už bendradarbiavimą.